perėdamas prie kito darbo varkės klausimo, noriu kai ką pasakyti, pranešti. Socdemų frakcija uh, įteikė prašymą paskirti Giuseppe Ferrandino vietoj Udo Bulman ekonomikos reikalų komiteto nariu. Ar kas nors norėtų paprieštarauti tokiam skirimui? Ačiū, tuomet